vaistų. Du pranešėjai, ponė Grostet ir ponas Tanasesku. Pradėsime nuo pirmojo pranešimo. Taigi, ponė Grostet, prašau žodis jums. Merci beaucoup. Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tikiuosi, kad kolegos e, turėjo laiko atvykti į salę, kadangi pirmiausia norėčiau padėkoti nuoširdžiai kolegoms e, šešėliniams pranešėjams ir jų komandoms, taip pat Andriukaičio komandai, kuris e, su manimi dirbo ties šiuo dokumentu. Daugiau nei tūkstantis pakeitimų buvo pakei, pateikta, o straipsnių buvo apskritai 150. Iš tikrųjų labai didžiulis darbas ir, ir labai vertinu pasiektus kompromisus. Būtina buvo, atsižvelgiant į svarbius iššūkius, renkti šį teisinį darbą. E, PSO įspėjo, kad pasaulis rizikuoja e, panirti į po antibiotikų e, erą, kai kasmet e, atsparumas antibiotikams bakterijų sukelia daugiau mirčių negu e, vėžys visame pasaulyje. Kova su atsparumu antibiotikams privalo būti pradėta gyvulių auginimo ūkiuose. Mes norime uždraukti prevencinį antibiotikų naudojimą ir apriboti e, masinį e, gydimą antibiotikais. Taip pat uždrausti antibiotikus, e, kurie naudojami ir žmonių medicinoje, naudoti veterinarijoje. Ir taip pat uždrausti internetu prekiauti antibiotikais, vakcinomis ir psichotropiniais vaistais. Taip pat sumažinti tų antibiotikų, kuriais dabar prekiaujama skaičių. Tačiau mes negalime sumažinti veterinarų terapeutinio arsenalo. E, yra atsakingi darbuotojai, kuriais turime pasitikėti. Jie gali geriausiai parinkti patį efektyviausią gydimą, atsižvelgdami į sąlygas. Šis reglamentas palengvins jų darbą, o ne e, reglamentuos dar labiau jų profesiją, e, nes ir taip jau labai laikomasi etikos principų šioje profesijoje. Reikia pabrėžti, kad egzistuoja labai didelė veterinarijos medikamentų būtų problema. E, siekiant išsaugoti gyvulių sveikatą, reikia pagerinti gydimo kokybę ir sumažinti, mm, sumažinti e, vaistų naudojimą veterinarijoje ir patekimą į rinką. Tačiau būtina skatinti tyrimus ir inovacijas šiame sektoriuje. Mūsų pranešime e, labai ambicingai rašoma apie tai, siūloma, pavyzdžiui, E, numatyti tam tikrus išim, komercinių išimčių e, periodus, siekiant e, sukurti iniciatyvas tyrimams. Administracinė našta, taip pat farmacinis budrumas yra, yra didelis stabdis, didelė kliūtis inovatyviems produktams patekti į rinką. Reikia numatyti tam tikras priemonės, kaip padaryti tą farmacinio budrumo, farmakologinio budrumo sistemą lankstesnė ir demokratiškesnė ir kuri leiks, leistų laboratorijoms greitai reaguoti mm, dėl įvairių epizodijų mm, atvejais ir užtikrinti tiek saugumą, tiek kokybę. Galiausiai Šis naujas reglamentas e, turėtų pasitarnauti žemdirbiams ir gyvulių augintojams, kurie dabar patiria daug sunkumų ir kuriems pirmiausia ir skirsas šis tekstas. Ir šis teisės aktas nenori jų stigmatizuoti, bet siekia jiems padėti geriau gydyti savo gyvulius. Ypač kartu su kolegomis iš, iš Žemės ūkio komiteto ir Žemės ūkio prof, profsąjungų atstovų mes siekėme, kad šis reglamentas nepadidintų administracinės naštos, kuri jau ir taip yra labai didelė. Baigiant pasakysiu, kad trigubas yra iššūkis. Pirma, apsaugoti gyvūnų sveikatą ir taip pat žmonių, kovoti su atsparumu antibiotikams ir didinti mūsų Žemės ūkio um, konkurencingumą ir taip pat veterinarijos paslaugų konkurencingumą. Ir dabar aš norėčiau, kad nebegaištume laiko, parlamentas yra pasiruošęs, dabar tarybos vart, rankose yra kamolys ir aš tikiuosi kolegų paramos. Dėkoju. Madam, euh, raporte, um, euh, I don't see Mr. Tanasesko in the... Uh, uh, Nematau pono Tanasesko salėje, tad suteiksiu tuomet žodį komisijos nariu Andrikaičiui. Thank you, Madam President. Honorable... Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami nariai. Labai džiaugiuosi, turėdamas progą aptarti pasiūlymus dėl direktyvos ir reglamento pertvarkymo. Norime kad tokiu būdu būtų sustiprinti ES veiksmai, kovojant su atsparamu antibiotikams ir sudarant geresnę prieigą prie veterinarinių vaistų rinkos ir platinimo. Tai svarbu ir Europos parlamentui. Žinau e, apie tai ir galiu pasakyti, jog situaciją vertinu visiškai taip pat. Plati, plati dauguma sausio mėnesį vasario mėnesį jau e, pritarė kitam pranešimui, kuris buvo parengtas ir dėkoju už puikų bendradarbiavimą to klausimu su Europos, komisijai, su Europos komisija. 39 kompromisiniai pakeitimai buvo pateikti ir susijęs su visomis, e, su pačiamis įvairiausiamis sritimis. Komisija visiškai pritarė siūlymams dėl ženklinimo, dėl derinimo nuostatų, dėl farmakologinio budrumo ir dėl Europos vaisto agentūros veiklos. Komisijai visiškai priimta, priimtina tokių pakeitimų esmė ir dabar pereisiu prie direktyvos prie reglamento 726 iš 2004 metų pakeitimų. To reglamentu, naujojo reglamentu siekiama centralizuotai tvarkyti e, teisės nuostatas susijusias su veterinariniais vaistais ir jų platinimu. Komitetas vasaro 17 dieną pritarė pranešimui jau ir aš taip pat sveikinu ir poną Tanasesku dėl jo puikaus darbo ties šiuo tekstu ir komite plati narių dauguma pritarė ir šiam pranešimui. Dėl pasiūlymo, kuriuo būtų siekiama atsižvelgti į veterinarinių vaistų rinkos e, ypatybės. Peržiūros mm, metu siekiama buvo kiek įmanoma greičiau patobulinti situaciją ir pasiekti sutarimą. Toks tarimas iš tikrųjų yra siektinas ir labai tikiuosi, kad tai bus tinkama paskata tarybai paspartinti veiksmus. Dėl EMA veikimo. Mano vienas iš veiklos prioritetų yra numatyti geriausios praktikos regionus ar veiklos rytis EMA kontekste ir numatyti vadinamai vieno langelio ar vienos institucijos principą. Tai būtų Tad labai svarbu, kad būtų veikiama iš vien tiek savo e, įgaliojimų mm, kontekste, tiek ir išorę. Ir labai džiugu, kad ir labai svarbu, kad parlamentas paremtų priemonės skirtas kovoti su atsparumu antibiotikams. Labai dėkoju parlamento nariams. Uh, dėkoju, toliau kalbės ponas Tenašesku, antrasis pranešėjas. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să încep prin a spune că apreciez Ačiū, ponė pirmininkė. Pradėsiu pasakydamas, kad labai džiaugiuosi komisijos pasiūlymu atskirti leidimų išdavimą medicinėms, veterinariams vaistams ir leidimus e, žmo, žmonių vaistams. Kalbant apie šį reglamentą, tai buvo būtina jį keisti buvo būtina keisti komisijos 2004 metų 726 reglamentą. Reglamento pasiūlymui reikėjo dar šitą patikslinti ir visi skyriai, kur kalbama apie autorizacijas, buvo perkelti į naują reglamentą. Tekstas buvo patikslintas ir Europos vaistų agentūra tebėra atsakinga už centrinę autorizavimo procedūrą, išduodant leidimus tiek žmonių vaistams, tiek veterinariniams vaistams. Vis tik tai e, pranešim, mano pranešime yra teigiama, kad viskas dera su e, finansiniais reglamentais. Taigi visi principai yra aiškus, pagal kuriuos galėsime išanalizuoti šios agentūros biudžetą. Envi komitete, Europos parlamente išreikštas didžiulis palaikymas ir todėl buvo taip pat pasakyta, kad reikėtų aptarti mokesčius šiai agentūrai. Buvo tas pats padaryta mm, dėl vaistų saugos apmokestinimo. Taip pat e, ši agentūra turėtų užtikrinti prieigą prie vaistų, bet ji turi bendradarbiauti su medicinių technologijų institutais. Bendradarbiavimas turi būti sklandesnis, turi būti geriau keičiamasi mediciniais duomenimis. Europos vaisto agentūra taip pat turėtų valstybėms narėms galėti teikti analizę dėl žmonėms skirtų vaistų, kur ir tą analizę valstybės narės galėtų panaudoti savanoriškų pagrindų priimdamos sprendimus, tarkim, dėl tų vaistų kainų arba jų kompensavimo. Žinoma, tai yra nacionalinės kompetencijos aspektai. Aš esu bendra pranešėjas ir todėl noriu pasveikinti ponę Grostet ir visus kitus kolegas. Puikiai bendradarbiavome. Per pranešimą mes pagerinome veterinarinių vaistų vartojimo sąlygas taip pat gyvūnų gydimo sąlygos yra geriau apibrieštos, taip pat yra sukūriama sistema, pagal kurią bus galima atlikti mokslinius tyrimus šioje srityje. Tačiau turėtų būti geresnė prieiga prie tokių vaistų, veterinarinių vaistų ir taip pat reikėtų, būti, reikėtų sudaryti didesnį pasirinkimą vaistams. Toliau dėl ribotos rinkos veterinarinių vaistų cirkuliavimas valstybėse narėse turėtų pagerėti, tam galėtų pasitarnauti geresnė leidimų išdavimo sistema ir sklandesnė mažmeninės priekybos sistema. Kai kurie tokie vaistai gali būti parduodami internetu, išskyrus kai, kurios, kai kurių kategorijų vaistus. Labai panašiai viskas vyksta žmonėms skirtų vaistų srityje. Reikia palaikyti valstybės narės, nustatant tvarką dėl internetinių receptų. Tiesa, kad daug antibiotikų, kurie yra nu, skirti žmonėms, yra pritaikomi ir gyvūnams. Tai reikėtų tą reglamentuoti tiek namų ūkiuose, tiek ūkiuose. Taip pat reikėtų uždrausti antibiotikų vartojimą prieš pasireiškiant lygai. Taip pat reikėtų ieškoti kitų būdų, kaip gydyti gyvūnus tam, kad e, kovotume su atsparumu antibiotikams. Ir prie to turėtų prisidėti visi, įskaitant nacionalinės institucijas, pacientus, ūkininkus ir taip toliau. Dėkui. Ačiū. Toliau Žemės ūkio komiteto vardu ponas Selimovič. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dėkui ir pranešėjams už puikų atliktą darbą, už labai sklandų bendradarbiavimą. Gavus maždaug 1111 pakeitimų ir dabar yra parengtas puikus kompromisas. Šis teisės akto pasiūlymas bus labai svarbus, ne vien tik tai gyvūnų sveikatos aspektų ir veterinarių vaistų gamybos aspektų, jis pravers ir visuomenės sveikatai gerinti Europoje. Svarbu riboti antibiotikų naudojimą profilaktiniam gydimui, pavyzdžiui. Tai neturėtų vykti. Ir aš labai džiaugiuosi, kad šiame pasiūlyme yra nurodyta, kas turi teisę skirti veterinarinius vaistus, kaip tie vaistai turi būti vartojami ir kaip reikėtų vertinti poveikį aplinkai. Šis pranešimas yra puikiai subalansuotas, yra aptariama ir e, vaistų pramonė, vaistų gamyba, įskaitant ir generinius vaistus, taip pat yra minima kova su antibi atsparimu antibiotikams. Jeigu visa tai bus įgyvendinta, tai mes būsime pasiekę labai daug pažangos. Bus gaminami veiksmingi vaistai ir bus skiriami tokiu būdu, kuris nekenks nei gyvūnų sveikatai, nei visuomenės sveikatai, nei aplinkai. Taigi mes Alde frakcijoje palaikome šitą iniciatyvą, tikimės, kad ir kiti pritars pranešimui. Dėkui. Taip pat Žemės ūkio komiteto atstovas ponas Polčiak. Dėkoju. Pone pirmininkė, man skirta tik viena minutė todėl kalbėsiu apie Europos vaisto agentūrą. Noriu padėkoti pranešėjui, ponui Tanasesku, už tai, kad priėmė daug mūsų komiteto siūlytų pakeitimų. Turiu šiek tiek abejonių dėl komisijos pasiūlymo struktūros. Ir dėl to, kaip bus papildomai finansuojama vaisto agentūra. Ir dėl to, kaip bus atlyginama Mm, ekspertams, ar tas atlygdymas bus reglamentuojamas per įgyvendinimo aktą, taip pat dėl įmokų ar mokesčių agentūrai, tai šitos sprendimus turėtų tvirtinti ir Europos parlamentas bendro sprendimo prieimimo procedūra. Kalbant apie pono Tanaseskų pranešimą, tai čia yra e, minima dažnai veterinarinių vaistų vartojimo aspektai, taip pat yra patikslama Europos vaisto agentūros e, funkcija, kalbam apie tai, kaip galima būtų centralizuoti jos funkcijas. Naujos priemonės turėtų atsižvelgti į veterinarijos srities specifiką ir įmokos turėtų būti visiems prieinamos. Ačiū, dabar pradėsime debatus nuo frakcijų atstovų. Pirma, ponas Čirijo, dvi minutės. Dėkui ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti kolegoms, ypač poniai Grostet, nes labai artimai bendradarbiavome su jie. Daugybė pakeitimų buvo pateikta, komitete juos svarstėme, bet manau, kad šitas kompromisas yra puikus. Taip pat norėčiau pastebėti, kad mes čia kalbame apie naują reglamentą, naujas taisyklės. Ir ką nors gali išgazdinti tai, kad štai ES yra numatomos naujos taisyklės tokie srityje, kur ir taip jau yra labai daug taisyklių, jie yra labai reglamentuojama, tai būtent žemės ūkis, gyvulininkystė. Bet šiame pranešime laikomasi visai kitokio požiūrio, kad taip, tai yra naujos taisyklės, bet jos yra peržiūrėtos tų, kurio turės, turės jų laikytis ir dėl to tos taisyklės nebus e, naujas administracinės naštos šaltinis. Kaip tik tai bus taisyklės, kurios padės harmonizuoti šitą sritį. Taip pat reikėtų pastebėti, kad kalbame apie gyvulininkystę, bet taip pat kalbame ir apie pieno sektorių. Italijoje ir esu tikras, kad ir daugelėje kitų valstybių pieno sektorius yra parklubdytas ir todėl naujos normos turėtų būti naudingos jos turėtų sumažinti reglamentavimą, kuris yra dabar labai skirtingas. Taigi sąlygos bus vienodesnės visiems. Nes jeigu taisyklės būtų skirtingos arba nevienodai įgyvendinamos būtų, vieni gamintojai galėtų produkciją realizuoti mažesnę kainą, kiti didesnę, tai būtų labai nesažininga. O šitos taisyklės sukurs vienodas sąlygas visiems ir visi kalbėsime vienu balsu ir tai, manau, bus labai naudinga. Taip pat bus pasiūsta papildoma žinutė ūkininkams, kad mes bandome jiems padėti, o nepaliekame jų likimo valiai, nes jie dabar išgyvena tikrai labai sudėtingus laikus. Toliau ponia Kadenbach, pusantros minutės. Gerbiama pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, šią savaitę jau patvirtinome gyvūnų sveikatos uh, E, teisės aktą, kuriame kalbama taip pat ir apie e, viešojo, viešąją sveikatą, viešojo sektorio sveikatą ir apie tinkamą vaistų e, panaudojimą. Man atrodo, kad tinkamas veterinarinių vaistų naudojimas buvo pagrindinis akcentas ponios Grostet ir kitų kolegų renktose pranešimuose ir man atrodo dėrybos vyko tikrai puikiai, kadangi Pone Grostet suvokė, jog reikia veterinarinius vaistus naudoti taip, kad būtų paisoma gyvūnų gerovės. Ir be abejo, reikia skirti gyvūnams ir žmonėms skirtus vaistus. Ir tuo pačiu metu skatinti ir inovacijas. Tie, kas išrašo tos vaistus, neturėtų būti ir tie patys, kurios pardavinėja, platina. Man regis ir e, gerai yra ir tai, kad e, uždrausta prekyba antibiotikais. Internetu, man atrodo, galime tikrai didžiuotis apskritai to teisės aktu, nes jis atveria labai daug galimybių inovacijoms papildomoms ir, kaip tikimės, leis e, veiksmingiau kovoti su atsparu antibiotikams visais lygmenimis, taip pat įskaitant ir veterinarinių vaistų skirimą būtent. Todėl tikiu, kad pasirinkome tinkamą kelią ir tikiuosi, kad balsuojant bus susilaukta plataus pritarimo. Ačiū toliau, panas Piecha, dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pranešimas, kurį parengė ponas Tanasesku, man atrodo tikrai priimtinas, aš jį sveikinu. Ir kuomet kalbam apie veterinarinius vaistus, daugiausiai galvočiau apie procesus, kurie susiję ne vien tik su gyvūnų gerovė ir sveikata, bet taip pat ir su žmogaus sveikatos ir saugumo nu, užtikrinimu. Jeigu kalbosim, pavyzdžiui, apie maisto produktus ir taip toliau, čia yra su sauga susijusių aspektų. Tai, taigi turi būti saugiai skiriami veterinariniai vaistai gyvūnams, bet tuo pat metu turi būti galvojama ir apie žmogaus sveikatą. Kadangi turime visi galvoti apie kovą su atsparu, antimikrobiniu atsparumu ir apskritai mažinti antibiotikų uh, naudojimą, reikia galvoti apie alternatyvas e, gydimo nenaudojant antibiotikų. Tai akcentuojama pranešime ir aš tą labai sveikinu. sveikinu. Taip pat ir komerciniai aspektai yra reglamentuojami, pavyzdžiui, leidimų suteikimas, kalbam apie platinimą, apie vaistų reklamą. Man regis, tai yra labai svarbios nuostatos, kurios susijos ne vien tik su veterinarijai skirtais produktais e, ir vaistais. Prekyba internete be abejo yra didžiulis iššūkis ir čia sugeneruojama labai daug ir duomenų srautų ir blogi teisės aktai tiesiog lemtų taip pat ir inovacijų pristabdymą kas nėra gerai. Tiesa, negaliu sutikti su kai kuriais pakeitimais siūlomais pranešimais, siūlomais pranešimui, ypatingai dėl to, kur kalbama apie homeopatinius vaistus. Man regis, čia ideologija tiesiog ima viršų prieš mokslą kai, kai mokslas tuo metu jau pateikęs yra labai aiškių, akivaizdžių faktų ir įrodymų. Man atrodo, kad nereikėtų visgi pasitikėti placebo e, efektu, galvojant apie gyvūnų gydimą. Pone Pecha, ar sutiktumėte su pono Zani klausimu pagal mėlynos kortelės procedūrą? Pone Zani, prašom, 30 sekundžių jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Taigi, tikrai puikus darbo rezultatas mums pateiktas. Matosi, kad smarkiai padirbėta, tačiau klausimą visgi turėčiau. Europos parlamentas ateityje kada nors turėtų pagaliau imtis glaudesnio bendradarbiavimo su Europos vaisto agentūra. Ar nemanote, kad tai vykti turėtų kuo skubiau? Abi institucijos, Europos parlamentas ir Europos vaistų agentūra, yra procedūros partnerės, jau yra procedūros partnerės, taigi tikiu, kad uh, turėtų būti rastas ir bendras pagrindas dirbti veterinarijos vaistų tematika, tematikos klausimais. Tik faktas, kad kartais e, atsitiktinumai e, lemia ar formuoja realybę. Taigi tikrai būčiau už glaudesnį bendradarbiavimą. Ačiū toliau, ponė Maisne. Dėkoju, ačiū pranešėjams, ponė Grostet ir ponė Tanasesku. Abi, abu pranešimai labai reikšmingai pagerins e, teisinį reglamentavimą ir taip pat kovą paspartins su, su atsparumu antibiotikams. Pono Tanasesku pranešime yra kalbama apie leidimų skirtingą procedūrą. Hmm. Kol kas yra numatyta viena procedūra tiek veterinariniams, tiek žmonėms skirtiems vaistams, taigi labai gerai, kad tai yra atskiriama. Labai džiugu, kad pagal Lisabonos sutartį dabar viskas bus sutvarkyta ir komitologijos procedūra įsijungs. O dėl pranešimo, kurį parengė ponė Grostet, iš tiesų profilakt gametafilaktika yra svarbus aspektai. Dėl profilaktikos pasakyta, kad neturėtų būti skiriami antibiotikai, neturėtų jie e, su maistu būti pateikiami gyvūnams su ėdalu. E, taip pat svarbi ir vadinamoji kaskadinė, kad kai kurie antibiotikai turėtų būti skirti būtent tik žmogui gydyti, kad e, tas panaudojimas būtų veiksmingesnis ir jeigu vienoje valstybėje narėje nėra tam tikro antibiotiko, galima e, panaudoti, skirti vartoti kitą, kuris yra prieinamas kitose valstybėse narėse. Galima ir individualiai jį paskirti ir, ir, ir paruošti, tačiau aišku visą laiką turi būti aiški paskirtis. Priešingai nei prelegentas, manau, kad labai svarbu, jog ir homeopatiniai vaistai ateityje bus e, leidžiami naudoti. Aišku, galima dėl mokslinių žinių ginčytis, ar, ar yra įrodymų, kad jie veiksmingi ar ne. Tačiau aš manau, kad reikėtų leisti viską, kas tik įmanoma, kad būtų galima gydyti gyvūnus, ne, ne, neskatinant toliau antibiotinio atsparumo. Ačiū toliau, ponia Kilinen, pusantros minutės arvoisa puhemies ensinnäkin lämpimät kiitokset Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti kolegas pranešėjus už puikų darbą, už puikų bendradarbiavimą, nagrinėjant visus šios klausimus, kai kalbame apie veterinarinius vaistus, be abejo, neišvengiame antibiotikų klausimo. Ir Žinome, kad e, reglamente, kuris yra keitimas, taip pat yra e, kalbama apie tai ir, ir taip pat ir apie administracinio pobūdžio aspektus. Komet yra prekiaujama antibiotikais, kai jie parduodami ir išrašomi, skiriami, turi būti vadovaujamasi labai aiškiamis taisyklėmis. Komisijos rastų pateiktas pasiūlymas būtų panaikinęs galimybę apriboti antibiotikų skirimą ir taikymą gyvūnams nacionaliniu lygiu ir tai būtų sukėlę keblumų Suomijoje, o per diskusijas komitete stengiamės būtent kaip tik užtikrinti, kad valstybės narės galėtų turėti galimybę griežčiau reglamentuoti antibiotikų skirimą. Suomijoje mėsa ir pienas nėra visi užteršti antibiotikais, kadangi Suomijos veterinarai labai atsargiai skiria antibiotikus ir vengia juos skirti apskritai. O dar norėčiau padėkoti visiems dirbusiems ties šiais pranešimais ir pasakyti, kad pirmiausia turime galvoti apie gyvūnų gerovę. Panas Hoisling pusantros minutės. Ačiū. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjams už gerus pranešimus. Visiems kolegoms noriu padėkoti, kurie dirbo ties jais. Ir aišku, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad turime gyvūnus gydyti ir netoleruotina tai, kad kai kur ir masiškai tiesiog yra antibiotikai skiriami mm, žmonėms gydyti lygiai. Taip pat galime rasti tokių atvejų. 26 tūkstančiai mirties atvejų yra fiksuojama kaip tik dėl atsparumo antibiotikams kasmet Europoje. Tai profilaktikos, metafilaktikos klausimai turėtų būti akcentuojami ir turėtų būti atsižvelgiama į turimas mokslo žinias, kad būtų mažiau taikomi antibiotikai, mažiau jų skiriama. Kai kurie antibiotikai be abejo turėtų būti skiriami tik žmogui, juos reikėtų aiškiai atskirti kaip tokius ir duomenų rinkimo klausimas yra svarbus, kol kas jų nėra užtektinai surinkta kas pasakytina apie um, antibiotikų gamybą, pavyzdžiui, ir platinimą. Dar pasakysiu taip pat ir, kad nereikėtų diskriminuoti homeopatinių vaistų pranešimo tekste. 115-116 pakeitimai pakeitimai, man atrodo, visiškai priimtini ir reikėtų balsuoti už juos, kad nekiltų grėsmė homeopatinių vaistų vartojimui. Ponas Pedičinė, pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Aš manau, kad Envi komiteto patvirtintas dokumentas yra geras dokumentas ir dėkoju poniai Grostet, kadangi jie mums visiems leido pateikti pakeitimus, kurie pasitartavo tobulinant pranešimą. Manau, kad komitetas pabrėžęs jau daugeliu atveju, kad šio pranešimo pagrindinis tikslas yra stimuliuoti inovacijas ir konkurenciją ir pagerinti vidaus rinkos funkcionavimą. Manome, kad reikia laikytis kitokio požiūrio teisės aktuose šioje srityje. Turime saugoti tiek žmonių, tiek gyvūnų sveikatą. Tai sakiau ir savo pranešime būtina kovoti su antimikrobiniu atsparumu tiek žmonių, tiek veterinariniuose vaistuose. Tačiau džiaugiamės, kad profilaktinis antibiotikų vartojimas čia yra uždraustas. Ir jie gali būti naudojami tik sergantiems gyvūnams. Manome, kad svarbu atlikti tyrimus kaip galima, kurie antibiotikai yra veiksmingi ir čia turime kovoti su farmaciniais monopoliais ir autorių teisėmis. Turime užtikrinti, kad būtų atlikti tinkami tyrimai, vykdomos inovacijos ir sprendžiamas patentų klausimas, kad generiniai vaistai galėtų būti plačiau gaminami. Diskusija apie 18 ir 20 metų, 18 ir 20 metų laikotarpį e, riboto vartojimo e, taip pat kenkia mažoms ir vidinėms įmonėms. E, ribotas prieimas prie generinių vaistų yra problematiškas, kalbant apie žmonių ir gyvūnų sveikatą. Dėkoju toliau, ponė Dornano. Pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Po ilgų dėrybų, kurias vykdė kolegė Fransuos Grosetė ir kuriai noriu padėkoti jai už konsensuso siekimą, mes turime diskutuoti apie labai jautrų tekstą. Nepaisant tų kompromisų, yra tam tikrų abejonių. Visų pirma, gyvūnai, kurie, kurie, buvo, kurie dalyvavo klinikiniuose tyrimuose, negali būti reintegruoti į maisto grandinę. Ir tai e, reiškia, kad mes pripažįstame, jog yra rizikos bet mes negalime leisti tokios rizikos maisto sektoriuje. Beje, e, veterinarinių vaistų internetinė priekyba turi būti apribota. Negalima leisti, kad taip būtų pardavinėjami receptiniai vaistai, kuriuos gali išrašyti tik profesionalai ir veterinarai. Štai yra labai svarbu. E, toks saugumas leistų apsaugoti du sektoriaus ramšius. Viena, e, mūsų veterinarų sanitarinė veikla Būtent tų veterinarų dėka mes sumažinome antibiotikų naudojimą, ypač Prancūzijoje. Iš kitos pusės mūsų gyvūnų mm, augintojų e, kokybė. Negalima jos prastinti mm, įvairiais teisės aktais. Ir galiausiai e, šita e, mėsa gyvūnų, kurie buvo gydomi ne veterinarų, ją leidžiama eksportuoti Patyrėme tris rimtas maisto krizės dėl nepakankamo e, veterinarinių vaistų reguliavimo sektoriaus. Todėl reikia išlikti budriems ir e, išmintingiems. Thank you, Mr. Lyze. Dėkoju, ponas Lyze, dvi minutės kalbės. Ja, Dank, Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, mėly kolegos. Aš abiem pranešėjams, bet ypatingai poniai Fransuos Grostet noriu padėkoti ir įvertinti jos e, labai puikų išsamų pranešimą. Ji vadovavo labai sudėtingoms dėryboms ir tai puikus pranešimas, kuriam mes tikrai linkę pritarti. O kalbėsiu apie atsparumą antibiotikams. Komisijos ir pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis kasmet 25 tūkstančiai žmonių miršta dėl to, kad yra toks plat, tokio plataus mašto atsparumas antibiotikams atsiradęs. E, kalbėsiu taip pat netrukus ir apie mm, gyvūnų sveikatą. Daug kas jau buvo padaryta, tačiau norėtųsi paraginti komisiją nuodugniau panagrinėti 245 ir 246 siūlomus pakeitimus prieš einant e, toliau darytis su e, taryba, kadangi Mes norime, kad būtų numatytos tam tikros pasiekmes, jeigu kuris nors ūkininkas, pavyzdžiui, žymiai daugiau antibiotikų e, gydimo, gydimo antibiotikais taiko, negu kad kur nors kitur. Turi būti aiškiai parodoma, kaip bus vengiama geresnių kininkavimų, geresniais e, gyvulininkystės metodais, pavyzdžiui, vengiama naudo, antibiotikų naudojimo. Ir jeigu kasmet 25 tūkstančiai žmonių miršta, turime be abejo kreipti dėmesį į tai ir kaip vyksta antibiotikų skirimas. Vis dar per daug jų yra skiriama, hygienos sąlygos daugelį ligoninių vis dar nėra pakankamos. Ir taip, yra tų atsparių bakterijų ir neturime tiesiog e, užtektinai gydimo būdų, taigi reikia ir apie inovacijas galvoti tiek gyvūnų e, sveikatos rytyje, tiek žmogaus sveikatos rytyje ir labai tikiuosi, kad komisija netrukus, kiek įmanoma greičiau, pateiks konkrečių pasiūlymų. Ačiū. Borzan. Dėkui, ponė Borzan, pusantros minutės. Ačiū. Gerbiami kolegos, Šis reglamentas nusako santyki paskirstant ir paskiriant veterinarinius vaistus. Bet aš norėčiau susikoncentruoti į atsparumą antibiotikams. Labai svarbu, kad šiame reglamente būtų nuostata draudžianti tam tikrus antibiotikus veterinarijos srityje, kad tie antibiotikai galėtų būti naudojami tik tai žmonėms bet e, šitą nuostatą turėtų įsigalioti atgalinę tvarką ir ji turėtų taip pat apimti prievalę iš rinkos išimti tuos antibiotikus, kurie bus uždrausti, bet jie jau yra rinkoje. Taip pat svarbu e, antibiotikų vartojimą susijęti su konkrečiam individui išrašomu receptu. Tai yra aktualu visuomenės sveikatai. Taip pat antibiotikų pardavinėjimas internetu turėtų būti uždraudžiamas žmonių ir gyvūnų sveikata ir jos problemos tampa vis labiau susijusios dėl naujų ūkininkavimo metodų ir dėl susijusios maisto grandinės. Todėl reikės spręsti ir vienų ir kitų sveikatos problemas kartu. Ir jeigu mes dabar nesimsime veiksmų, tai e, ateities e, kartos gali imti galvoti, kodėl mes nepasinaudojame ar sužlugdėme vieną iš pagrindinių medicinos pasiekimų dėl pinigų E, pinigų motyvais. Na ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad šitas pasiūlymas mano galva yra gerai parengtas ir jisai tikrai prisidės prie geresnės gyvūnų ir žmonių sveikatos apsaugos. Ačiū, ponė Girling. Vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Daug iš diskusijų parlamente ir e, da, sukasi apie atsparumą antibiotikams, taip pat visuomenėje girdisi to įvairiausių nuomonių. Aš įsigilinau į pranešėjų laikyseną dėl e, apribojimų var, taikomų var, var, e, antibiotikų skirimui profilaktikai. Noriu padėkoti pranešėjams ir šešėliams pranešėjams už tai, kad įsiklausė į Junktinės karalystės prašymus. Mes prašėme atsižvelgti į mūsų tra tradicinę praktiką, kai vaistus išrašo specialią kvalifikaciją turintis asmuo. Uh, Ir aš manau, kad tikrai sprendimas pagal vieną kurpalių ne visada pasiteisina, ypatingai atsižvelgiant į tai, kad Junktinė karalystėje bus referendumas netrukus, tai aš labai džiaugiuosi, kad bus išvelgta į mūsų prašymus. Ir dar norėčiau pasinaudoti kolegas, paranginti kolegas nebalsuoti už tą pakeitimą, kuris draudžia naujus modifikuotus e, produktus uždrausti Ir mes turime labai aiškiai atskirti genetiškai modifikuotos augalus nuo genetinių modifikacijų mokslo tikslais. Dėkui toliau, ponas Huitema, vieną minutę. Ačiū. Kolegė, gerbiamas komisijos nariai, gerbiami kolegos, EBPO prognozės sako, kad 67 procentais išauks antibiotikų vartojimas tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Ir būtų tikrai neatsakinga ir labai neteisinga antibiotikus būtų naudoti profilaktikai. Reikia ieškoti naujų vakcinų, naujų vaistų. Ir genetinio modifikavimo taikymas turi būti įmanomas E, žmonių sveikatos rytyje. Šita technologija padeda gaminti insuliną diabetik, diabetus sergantiems. Taip pat kartais kai kurioms lygoms e, gydyti yra naudojamos tik tai e, geneškai modifikuotų organizmų iš jų gaminamos vakcinos. Taigi tai yra reikalinga. Dėkui toliau ponas Viegas vieną minutę. Šiame reglamente yra teigiamų aspektų, pavyzdžiui, dėl veiksmingo, veiksmingų ir saugių vaistų veterinarijos srityje, taip pat kova su atsparumu antibiotikams, taip pat pastangos užtikrinti, kad rinkoje būtų šių vaistų reikiama pasiūla, bet šiek tiek per toli yra nužengiama, leidžiant tarptautinėms įmonėms e, būti traktuojamoms kažkaip privilegijuotai rinkoje. Ir per daug dėmesio yra skiriama centralizuotam požiūriui. Reikėtų išvengti tokių situacijų, kai tarptautinės įmonės e, žiūrės tik tai tas rinkas, kurios joms siūlys ar žadės didesnį pelną. Vaistus turėtų, vaistus reikėtų skirti atsakingai. Ir taip pat e, nepamirškime bendrosios žemės ūkio politikos aktualijų mažų ir vidutinių ūkių. Dėkui, toliau ponė Skotkato vieną minutę. Dėkui. Ryšys tarp perdėto antibiotikų naudojimo ūkiuose ir e, atsparumui atsparumo antibiotikams prasidėjo nuo vieno Junktinės karalystės pareigūno pareiškimo, kuris pareiškė, kad jeigu yra naudojamas antibiotikas gyvūnui, tai reiškia, kad yra pasirašoma tarsi mirties nuosprendis būsimam žmogui, kuris su, e, galbu, e, gali suvartoti tokio gyvūno produktą kaip, kaip maistą. Todėl reikia labai griežtai atskirti gydimą gyvūnams ir žmonėms. Negalima visiems gyvūnams duoti antibiotikų ūkiai, jeigu serga tik tai vienas gyvūnas. Mes labai džiaugiamės, kad naujieji reglamentai užkirs kelią tokiam rutininiam antibiotikų naudojimui. Mes kaip žalieji manome, kad tikrai antibiotikų vartojimas neturėtų būti privaloma sąlyga e, teisingai gyvulininkystai, nes mm, nuo to mažėja e, antibiotikų veiksmingumas ir prastėja gyvūnų sveikata. Taigi antibiotikų mažesnis vartojimas pagerins ir gyvūnų sveikatą ir padidins antibiotikų stiprumą. Dėkui, ponė Ryd. Pone pirmininkė, mes UKIP manome, kad veterinarinių vaistų atsakingas naudojimas Junktinėje karalystėje yra labai svarbus. Ypatingai, kai kalbant apie tos vaistus, kurie yra naudojami maistiniams gyvūnams. Todėl būtina E, nepamiršti pačių svarbiausių gyvūnų gerovės, gyvūnų sveikatos ir maisto saugos stand, e, normų. Nepamirškime, kad veterinariniai vaistai turi būti e, naudojami pagerinti gyvūnų produktivumui. Ir jeigu ir bet kokie vaistai, ypač antibiotikai, turi būti naudojami atsakingai, laikantis visų e, licencijų išdavimo taisyklių. 2001 ir 2004 metais įsigaliojo du reglamentai, kurie Junktinė karalystė sukėlė labai rimtų problemų. Ypatingai išaugo kaštai, todėl kad Bruselis primetė mums administracinę naštą. Na, Ir todėl mes prieštaraujame tam, kad būtų sukurta nauja reglamentavimo sistema, kuri bus gal dar žalingesnė negu ankstesnioji. Mes manome, kad tik tai Junktinės karalystės vyriausybė turėtų te, turėti e, teisę priimti sprendimus šios rytyje ir kai išeisime iš ES, taip ir bus. Dėkui, ponė Gardinė, pusantros minutės. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau padėkoti dviem pranešėjams. Fransuas Grostet e, iš tikrųjų atliko puikų darbą. Peter Lyze ir aš taip pat dėkoju jai, manau, kad ji to nusipelno. Rytoj balsuosime ir tai bus svarbus žingsnis e, keičiant procesą reglamentuojantį E, Europinio lygio vaistų išrašymo procedūrą. Mes balsuosime dėl daugelio reglamento pakeitimų ir tai turėtų leisti mums žengti pirmą žingsnį e, drastiškai mažinant laiką, kuris praeina nuo vaisto autorizavimo iki jo patikimo į rinką. Yra problemų susijusių su laik, tuo laikotarpiu daugelie valstybių narių. Ir šis reglamentas turėtų viską su, labiau suderinti, kadangi visoms 28 valstybėms galios viena sistema. Kolegos, mm, turbūt žinote, kad turėjome tam tikrų pavyzdžių. Pavyzdžiui, vaistas nuo krūties vėžio, kuris buvo standartinis vaistas, uh, naudojamas šiai lygai gydyti ir jis buvo įtrauktas į e, PSO vaistų sąrašą, kuris turėtų būti prieinamas kiekvienoje valstybėje narėje. Tačiau taip nebuvo kai kuriuose šalise, šali, kai kurios šalis nebuvo pasiruošusios už jį mokėti ir todėl yra neprieinamas kai kuriuose šalise. Tai užtruko dešimt metų. Taigi dabartinė sistema padėtų išspręsti tokias problemas. Dėkoju. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, ponės ir ponai. Šiandieną diskutuojame dėl labai svarbaus reglamento siūlymo. Ir jau buvo pasakyta kai kas dėl ir man svarbiausio aspekto, tai yra antibiotikų. Aiškiai noriu pasakyti, antibiotikai tikrai nėra panacėja ir tikrai nėra pakaitalas gyvulių laikymui prastomis sąlygomis. Antibiotikai arba rezerviniai antibiotikai, kaip ir pasako pati savo, kad turėtų būti skiriami būtent tik žmogui, jie turėtų būti aiškiai atskirti ir visoms valstybėms narėms reikėtų numatyti taisyklę, kad turi būti aiškiai reglamentuojamas antibiotikų skirimas. Ir labai dėkoju ir, ir labai akcentuočiau tai, kad poveikis aplinkai nuo pat antibiotiko e, gaminimo iki pat e, įvairių atliekų, e, pavartojus antibiotiką, pašalinimo kur nors žemdirbystės ūkiuose, turėtų būti visa tai labai budriai ir atsargiai daroma. Ačiū, turiu ponas Belderis. voorzitter als. Eh, dėkoju pirmininke būdamas šešėliniu pranešėju žemės ūkio komitete EKR frakcijos atstovas. Aš manau, kad šis pranešimas yra labai svarbus. Labai svarbu užtikrinti tinkamą teisinę bazę ir kurti naujus vaistus gyvūnams gydyti. Reikia numatyti tam tikrą duomenų apsaugos laikotarpį, kuris, kaip pranešėjai pabrėžė, yra svarbus. Taip pat turime sumažinti administracinę naštą, kad būtų įmanoma įmonėms gauti decentralizuotas pateikimo į rinką autorizacijas, leidimus. Profilaktinis antibiotikų naudojimas yra didelė problema, kurią turime spręsti visi kartu. Manau, kad šiame dokumente buvo pabrėžtas bendras požiūris ir tai yra labai gerai. Reikia mažinti Kai kuriuose valstybės narėse taip pat buvo mažinamas antibiotikų vartojimas ir tai yra džiugu, tačiau turime tai nusistatyti kaip bendrą tikslą, nes privalome sumažinti kiek tik įmanoma antibiotikų naudojimą, kad turė, ir, ir dėl to reikia numatyti efektyvę politiką. Dėkoju toliau ponas Federli. Dėkoju, pirmininkė. Šis e, šiandieną žengiamas žingsnis yra didelis žingsnis pirmin ilgoje kovoje. Norėčiau paminėti Mariet Polson iš Švedijos liberalų ir kolega Olson, kurie jau dešimtajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje pradėjo šią kovą. Kalbėdami apie pridėtinę Europos vertę, turime mm, paminėti ir tai, kad beveik kiekviena mm, partija čia džiaugiasi šiuo pasiūlymu, tai reiškia, kad iš tikrųjų pridėtinė vertė yra. Ir, e, apie tai turbūt bus kalbama ir kalbant apie mm, pašarus su mediciniais priedais. Antibiotikai yra labai svarbus mūsų sveikatai. Dabar jau plaučių uždegimas nebėra gyvybį pavojinga lyga, bet labai svarbu, kad užtikrintume, jog apribotume ir sukontroliuotume antimikrobinį atsparumą, kad nekiltų rizika mūsų sveikatai. Visą tai kuria pridėtinė Europos vertė. Dėkoju. Toliau ponas Lins, pusantros minutės. Pone komisijos, komisijos nary, pone pirmininkė, mėly kolegos, pirmiausia noriu padėkoti pranešėjai, poniai Konsuos Kvostet, nes tikrai parengtas, mano akimi žiūrint, labai geras pranešimas. Veiksmingų vaistų turėti gydyti gyvulius, gyvūnus ir kovoti tuo pat metu su atsparumu antibiotikams yra labai svarbus, du svarbus tikslai šio pranešimo. Yra skatinama skirti daugiau, mė, daugiau dėmesio moksliniams tyrimams ir inovacijoms Antibiotikų vartojimas turėtų būti ribojamas iki didžiausio įmanomo minimumo, o rezerviniai tam tikri antibiotikai turėtų atsispindėti sąraše komisijos sudarytame ir būti skirti tik e, žmonėms gydyti. Iš tikrųjų galėtų būti galvojama ir apie papildomas e, gydimo alternatyvas, kaip kad pavyzdžiui homeopatiniai vaistai, čia prieštaraučiau kolegai iš EKR, frakcijos ir jo išsakytai minčiai. O homeopatiniai vaistai iš tiesų gali net ir padėti kovoti su atsparumu antibiotikams. Taigi turėtų būti lengviau leidžiama juos registruoti ir e, išduoti e, leidimus jiems. Kartu su pašarų e, reglamentu šis tekstas, šis teisės aktas tikrai bus veiksmingas žingsnis pirmin, taigi uh, E, sveikinu, kad komisija pateikė tokį pasiūlymą ir man atrodo puikiai yra apibrieštas taip pat ir veterinarijos gydytojo e, reikšmingesnis vaidmuo. Dėkoju toliau, panė Juteland. Dėkoju, pirmininkė. antimikrobinis atsparumas yra didžiulė problema, kurios iki šiol tinkamai neaptarėme. Todėl šis pranešimas yra žingsnis tinkama linkme. Ir tokios atsparios infekcijos vis sunkiau išgydomos. Dabar jau matome, kaip mirtimi baigėsi daugelis atvejų miršta, miršta neišnešioti kūdikiai, taip pat e, pagyvenę žmonės dėl to. Ir todėl visoje Europoje turime užtikrinti stiprų reglamentavimą ir kovą su e, šiuo atsparumu. Reikia labai aiškiai pasakyti, kad nenorime uh, jog antibiotikai būtų bereikalingai naudojami prevenciniais tikslais gyvūnams. Tik tie gyvuliai, kurie serga, gali būti gydomi antibiotikais. Ir šis teisės aktas yra žingsnis tinkama kryptimi, bet mes privalome užkirsti kelią prevenciniam antibiotikų naudojimui. Dėkoju. Toliau, ponė Ajūso, pusantros minutės. Ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti kolegai poniai Grostet už puikų darbą. Pateikta labai daug pakeitimų, bet jos konstruktyvus požiūris leido parengti puikų dokumentą, kurį palaiko dauguma. Būtina, kad būtų atskirti tie įvairūs gydimo būdai šiame reglamente, taip pat e, kontrolė ir profilaktika. Turime sumažinti administracinę naštą, kadangi ji nieko ne, gero neduoda. Taip pat turime užtikrinti, jog būtų tinkama kokybė ir garantijos dėl vaistų standartų ir kokybės. Kai dėl veterinarinių vaistų prieinamumo, šis klausimas yra taip pat e, svarbus ir privalome rasti sprendimą, kaip gydyti įvairias ligas kuriamis serga gyvūnų rūšis. Taip pat e, numatyti, sukurti atitinkamus vaistus, todėl reikia e, skatinti inovacijas ir tyrimus. Taip pat labai svarbu užtikrinti, jog numatytume galimybę išrašyti receptus vaistams, kurie remiasi ne tik farmakologinėmis rekomendacijomis. Žmogaus vartojimui skirti vaistai negali būti skiriami gyvuliams, nebent išimtiniais atvejais. Dėkoju. Toliau ponia Šaldemoze. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų darbą. Aš e, pritariu šiam tekstui, dėl kurio balsuosime rytoj. Ir labai džiaugiuosi, kad tai yra pirmas kartas, kai mes iš tikrųjų e, kalbame apie antimikrobinio atsparumo problemą ES. Tai būtina daryti, nes 25 tūkstančiai žmonių kasmet miršta dėl antibiotikams atsparių bakterijų ir jų neįmanoma išgydyti. Uh, Šis atsparumas e, išaugo, be kita ko, ir dėl e, pernelyg nesakingo antibiotikų naudojimo žemės ūkėje. Tai yra žingsnis tinkama linkme. Mes artėjame prie to, kad bus uždraustas profilaktinis antibiotikų naudojimas. Privalome neišrašinėti sveikiems gyvuliams antibiotikų, tik tiems, kas serga. Aš norėčiau, kad e, būtų uždrausta veterinarams pardavinėti vaistus kuriuos jie išrašo. Kitą kartą galbūt tai išspręsime, bet tikiuosi, kad tokiu būdu galėsime pradėti kovoti su biologiniu atsparumu. Dėkoju. Toliau Vanden Kandelarė pusantros minutės. Pirmininkė komisarė, kolegos, norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų darbą. Svarbu aiškiai parodyti, jog tai pagerina rinkos organizavimą. Tačiau problema kyla, kai e, kalbame apie kovą su atsparumu antibiotikams. Jeigu antibiotikai naudojame tik profilaktiškai, tuomet kyla antibiotinis atsparumas antibiotikams, o tai yra problematiškas dalykas. Privalome investuoti e, į inovacijas ir naujų antibiotikų kūrimą, nes dabar situacija yra be galo kelinti nerimą. Antibiotikų reikia naudoti mažiau, bet aišku, negalime visiškai uždrausti jų naudojimo. Labai svarbu nu, užtikrinti, jog jie būtų naudojami atsakingai. Ir atsargiai šis pranešimas įtvirtina tinkamą požiūrį, numatoma uždrausti e, bereikalingą antibiotikų naudojimą. Tai yra puikia iniciatyva, kadangi tai reiškia, jog mes nekursime tokių situacijų, kurios dar labiau skatins atsparumą antibiotikams. Turime būti racionalūs, susitelkę ir užtikrinti, jog galėsime tęsti antibiotikų naudojimą tik tada, kai tai absoliučiai būtina. Išimčių sąrašas taip pat turėtų būti patvirtintas Europos vaistų agentūros ir tai taip pat yra gera rekomendacija, kadangi bus įvairių, tai, tai būtų moksliniais tyrimais paremta politiką. Toliau ponia Garcija. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau pantrinti e, sveikinimo žodžius išsakytus pranešėjai, poniai Groste, taip pat ponai Tanašesku už puikų jų padarytą darbą. Kalbant bendrai, e, darbas tikrai padarytas puikiai, atsižvelgiant į tai, kokia situacija sudėtinga. Tai šis reglamentas iš tikrųjų yra be galo techninio pobūdžio. Man patinka ir šios diskusijos, kadangi šis atsakingų vaistų naudojimo klausimas taip pat buvo aptariamas ir Žemės ūkio komitete. Ir jis glaudžiai susijęs su su pašarų, su mediciniais priedais klausimu, kadangi jis numato tinkamą būdą, kaip reglamentuoti veterinarinių vaistų naudojimą. Kitą savaitę dar mes e, Žemės ūkio komitete apie tai kalbėsime. Taip pat veterinarams labai sunku rasti veterinarinių vaistų Todėl dabar labai džiaugiuosi, kad buvo patvirtintas kaskadinis požiūris, kaip kad siūlė aplinkos komitetas. Dėkoju. Dėkoju. O dabar pereiname prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Pirmiausia, kalbės ponia Kapason Luis. Gracias, señora presidenta. Bueno, la resistencia antimicrobiana es un problema grave de salud pública. Dėkuoju pirmininkė. Atsparumas antibiotikams yra rimta sveikatos problema ES ir mes turime naudotis visomis galimybėmis kovoti su ją. Turime panaudoti visas turimas priemonės. Ir todėl sveikinu pranešėjus už tai, kad buvo ambicingesni negu komisija. Ir e, nu, pasinaudojo progą ir parengė pranešimą. Tai iš tikrųjų yra geras žingsnis pirmin, kovojant su šia problema, būtent atsparumo antibiotikams. 25 tūkstančiai žmonių miršta kasmet dėl tos problemos. Ir taip pat e, sveikatos priežiūros institucijoms sukelia didžiulės problemas kiekvienais metais. Žinoma, kelias mūsų laukia ilgas, bet žingsnis žengtas tinkama kryptimi. Todėl noriu padėkoti pranešėjams kaip ir kiti kolegos. Dėkui. Ačiū, ponė Dvasi. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveikinu ponę Grostet, parengus puikų dokumentą. Ji taip pat buvo labai atvira kolegų pasiūlymams ir suprato, kad labai svarbu kalbėti ir apie atsparumą antibiotikams, nes jis yra susijęs su atspar bakterijų atsparumu. Būtina drausti antibiotikų prekybą internete, taip pat būtina neleisti naudoti gyvūnams žmonėms skirtų vaistų Ir taip pat negali būti antibiotikais šeriami visi gyvūnai, jeigu tik vienas iš bandos serga. Noriu pabrėžti tris dalykus. Visų pirma, reikia ieškoti alternatyvų. Taip, galime e, apriboti antibiotikų vartojimą, bet tuo pačiu metu turime pasinaudoti pono Hoisling pasiūlymu, kad būtų plačiau naudojami homeopatiniai preparatai. Ir reikėtų pažiūrėti kaip būtų galima kitais būdais spręsti, pavyzdžiui, salmonelių e, problemą. Kitas dalykas - antibiotikų e, augimas vandenyje, nes akvakultūroje tai, tai sukelia problemų. Toliau panas Kaputo. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų, teisinė sistema buvo pagerinta veterinariniams vaistams. Kalbant apie antibiotikų prieinamumą, apie trūkumą e, imtis naujų iniciatyvų, ieškoti naujų būdų. O Šis e, pranešimas apie tai ir kalba. Taip pat jis liečia atsparumo antibiotikams temą. Taip pat yra dabar numatomos gairės valstybėms narėms dėl antibiotikų vartojimo. Iš tiesų reikia daugiau informacijos apie antibiotikų vartojimą. Reikia konkrečių planų, kaip sumažinti antibiotikų vartojimą profilaktiniais tikslais. Taip pat turime užtikrinti, kad kai kurie antibiotikai būtų E, naudojami tik žmonėms ir kad antibiotikais nebūtų prikiaujama internete. Tokiu būdu galėtume apriboti antibiotikų vartojimą. Taip pat reikia taikyti vienos sveikatos požiūrį, vertinant tiek žmonių, tiek gyvūnų sveikatos problemas. Pone pirmininkė, mes kalbame apie veterinarinių vaistų platinimo klausimus ir apie tam skirtą reglamentą. Veterinariams vaistams ir jų skirimui iš tikrųjų turėtų galioti panašios taisyklės kaip ir vaistams, kurie skiriami žmogui. Aišku, situacija čia kitokia, kadangi yra skirtingos gyvūnų rūšys ir tai lemia rinkos susiskaldimą, dėl to ir kai kurie procesai tampa sudėtingesni, taigi leidimų uždavimo procedūra turėtų būti centralizuotai tvarkoma. Ir nežiūrint tų papildomų priemonių, kuri, kurių imasi veterinarijos gydytojai, yra labai aišku, kad skirtingiems gyvūnams reikalingi skirtingi vaistai. Taigi čia visiškai skiriasi padėtis nuo žmonėms skirtų tų vaistų. Taip pat reikia užtikrinti, kad nei žmogaus sveikatai, nei aplinkai nebūtų daroma žala ir poveikis. Taigi labai aiški stebėsena turi būti vykdoma. Ačiū toliau, ponas Buchneris. Ačiū, ponė pirmininkė, už sutiktą žodį. Labai esu dėkingas, kad siūlomas reglamentas, kuriuo m, bus kovojama su atsparumu antibiotikams. Pavyzdys iš Vokietijos 88 procent, procentai mėsos, kuri parduodama prekybos centruose, kurie yra žemesnės klasės galbūt yra užteršta antibiotikais. Ir konkrečiai taip pat ir vištų auginimo srityje turėtų būti taikomos kiek kitokios taisyklės. Ir čia taip pat e, joms skiriama mažiau e, antibiotikų. Mes negalime dabar tiesiog ramiai atsilošti ir galvoti, kad viską jau padarėme. Turime suprasti, kad tai yra sudėtinga, ilga kova ir turėsime ginti savo e, tikslus e, prieš daugelį tų, kurie galbūt jiems priešinsis. Ačiū. Ir dabar žodis komisijos nariui Andriukaičiui atsakyti. Indeed, Ačiū ponė pirmininkė, gerbiami nariai. Girdėjote mano paaiškinimus. Nurodžiau komisijos ketinimus, kuris yra paremtas šitas naujas pasiūlymas dėl naujo reglamento skirto veterinarmės vaistams. Klausiausi labai susidomėjęs jūsų nuomonių. Labai svarbu susitarti dėl naujų taisyklių tam, kad padidėtų veterinarinių vaistų prieinamumas. Ir dar svarbiau yra kovoti su rizika visuomenės sveikatai, kuri kyla iš antibiotikų vartojimų veterinarinėje medicinoje. Komisija siūlo ir naujas nuostatas skirtas, kalbančias apie atsparumą antibiotikams Taip pat džiaugiuosi tuo pakeitimu, kuriame yra numatomos konkrečios sąlygos e, dėl profilaktinio ir anafilaktinio vaistų vartojimo. Profilaktinis Vartojimas dabar reiškia tuo, kad kai yra sergantis vienas gyvūnas, veterinarai leidžia antibiotiką naudoti visai bandai, o anafilaktinis vartojimas reikštų, kad vaistas būtų skiriamas tik tai sergančiam gyvūnui. Tokiu būdu švengtume užterštumo antibiotikais. Todėl aš laukiu labai, manau, kad bus labai įdomios diskusijos trilogo metu. Be abejo, jūs minėjote labai svarbių dalykų susijusių su inovacijomis, naujų inovatyvių gydimo būdų ieškojimas ir taikymas yra labai svarbus mums visiems. Taigi, inovacijos prieiga prie veterinarinių vaistų, taip pat kova su svarumu antibiotikams ir visuomenės veikatos apsauga tarpusavį nėra prieštaringos savokos. Visa tai e, prisideda prie visuomenės veikatos gerinimo. Esu tikras, kad reikia išsamei aptarti daug ir kitų klausimų. Pavyzdžiui, pasiūlymą rinkti duomenis ūkio lygiu. Šitą pasiūlymą reikėtų išnagrinėti išsameu. Tai galėtų e, atnešti papildomos naštos uh, ir administracinės naštos. Aš manau, kad remiantis Europos parlamento jau nuveiktų puikių darbų, mes tikrai pasieksime bendrų tikslų artimiausio ateityje. Dar kartelį noriu padėkoti poniai Grostet ir ponui Taunasesku už puikų darbą. Dabar atėjo laikas tarybai pasiekti gerų Europos parlamento pavyzdžių ir paspartinti darbą nagrinėjant šiuos reglamentų pasiūlymus tam, kad būtų susitarta pirmojo svarstymo metu. Noriu Jūs patikinti, kad komisija tikrai Jūs palaiko ir mes irgi norime pasiekti susitarimo su taryba kaip galima greičiau. Dėkui. Ačiū komisijos nariai. Toliau žodis pranešėjams, pone Grostet. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau visų pirma padėkoti visiems kolegoms, kurie e, šį vakarą pasisakė diskusijose ir padėkoti jiems už palaikymą. Norėčiau pasakyti, kad apskritai jaučiu pasitenkinimą dėl to, kas įtraukta į šį pranešimą. Tai yra iš tikrųjų komandinio darbo rezultatas. Tai nėra tik mano pranešimas, tai yra viso parlamento pranešimas. Ir būtent dėl to noriu e, padėkoti konkrečiai visiems šešėliniams pranešėjams, kurie dalyvavo daugelį susitikimų. Mes e, labai kartai sudėtingais klausimais kalbėjomės. Reikėjo atsižvelgti į tam tikrų valstybių narių ypatumus. Ir visą laiką siekiant laikytis tų pagrindinių linijų, kurios būtent buvo kova su antimikrobiniu atsparumu. Ir čia norėčiau Nenorėčiau leistis į detalės, komisaras ką tik apie tai kalbėjo. Ir tuo pat metu būtent parama inovacijoms yra labai svarbu, svarbi, nes vaistų rinka yra labai žiauri. Uh, Ir būtent dėl to mes ieškojame be perstojo balanso tarp kovos su antimikrobinio atsparumu ir būtinybę paremti inovacijas ir numatyti komercinių duomenų apsaugą. E, taip pat e, daryti skirtumą, ar tai yra didžiosios rūšis, mažosios rūšis ar konkrečios rūšis, pavyzdžiui, bitės kadangi, kalbant apie bitės problemą, yra, yra labai didelio masto ir todėl mes nusprendėme numatyti 20 metų apsaugos laikotarpį. E, dėl pardavimo internete veterinarių vaistų taip, tai leidžiama bus išskyrus antibiotikus ir psichotropinius vaistus. Ir tokiu būdu buvo bandoma su, susijęti visą tai ir numatyti, kas gali būti svarbu šioje srityje. Norėčiau taip pat pasakyti, kad mes atsižvelgėme į aplinko, poveikį aplinkai, kai kas apie tai kalbėjo. Uh, Ir jeigu norėčiau dabar pasiūsti kokią nors žinutę prieš baigdama, iš tikrųjų aš e, kreipiuosi jūs visus, mums reikia didžiu, daugumos, didelės daugumos palaikyti šį pranešimą, nes jis leis mum e, tai padaryti spaudimą tarybai ir negaišti niekiek laiko, kad galėtume pradėti dėrybą su taryba. Tai yra baime, kuri mane kamuoja, kad e, jeigu šiek tiek, kad, kad viskas užsidels, Tai būtų labai blogai, kadangi tai yra gyvulių ir žmonių sveikatos problema, taigi dėkoju Jums visiems ir jeigu Jūs palaikysite šį pranešimą, galėsime perėti prie darybų su taryba. Dar sėki dėkoju. Adam Grostet. Ačiū, poniai Grostet. Ir paskutinis kalbės ponas Tanasesku. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau visų pirma padėkoti poniai Grostet, taip pat ir visiems šešėliams pranešėjams ir visiems kolegoms už puikų darbą, puikų bendradarbiavimą ties abiem pranešimais. Noriu pabrėžti, kad rengiančios du pranešimus mes galime pasakyti, kad dabar yra parengti du teisės aktai, kurie geriau priderinti prie veterinarinių normų. Taip pat yra apibriešta agentūros funkcija išduodant leidimus vaistams. Taip pat yra sukūriama sistema naujų vaistų kūrybai, gamybai. Balsavimas rytoj bus didžiulis žingsnis žmogaus ir gyvūno sveikatos gerinimo link ir taip pat kovojant su atsparumu antibiotikams. Aš labai tikiuosi, kad jūs mane palaikysite. Dėkui. Ačiū visiems dalyvavusiems. Bendrosios diskusijos baigtos. Dėl šio punkto balsuosime rytoj.